Jis Kongo demokratinėje Respublikoje pirmieji kalbės rezoliucijos autoriai, ponas Sebastian I. Bon dia, muchas gracias, señora presidenta. Ačiū, ponė pirmininkė. Situacija Kongo Demokratinėje Respublikoje kelia nerimą. Prezidentas Kabila, nepaisant to, kad konstitucija to neleidžia, mėgina likti valdžioje, žmonės, plėtinė visuomenė, opozicinės partijos aršiai protestuoja, protestai yra brutaliai malšinami, yra nemažai aukų, bet to šalis kenčia nuo didelio masto skurdo. Dauguma Kongo Demokratinės Respublikos žmonių gyvena žemiau skurdo ribos, taip pat vyksta karas, kuris e, smarkiai daro didelę žalą šalies šiaurės ir rytų gyventojams, ypač moteriams. Todėl mes parengėme šį bendrą rezoliucijos projektą ir tikiuosi, kad ši rezoliucija privers prezidentą Kabilą gerbti konstitucijos nuostatas, atsisakyti savo pareigų, nes jis negali toliau užimti šių pareigų, kadangi tai netitinka konstitucijos ir žmonių valios. Taip pat mes turime atkreipti dėmesį šią rezoliuciją ir į pavojus kylančius dėl prekybos naudingomis iškasenomis iš konfliktų zonų kadangi už visų šių veiksmų slypi taip pat ir ekonominiai interesai. Ačiū. Pons Demis Makeris. Daug mėnesių opozicijos veikėjai, nevyriausybinės organizacijos, mokslininkai, netgi e, prezidento Kabilos vyriausybės nariai ragina jį gerbti konstitucijos nuostatas, to tarpu jis nieko negirdi. Dar labiau pablogėjo politinis klimatas, žmogaus teisų padėtis, nes e, Konge galioja šiuo metu vienas principas tylėti ir ne protestuoti, priešingų atveju žmonės yra persekiojami, suiminėjami, netgi žudomi. Galiu paminėti Fredo Baumą ir Ivo Mambalą pavardės, kurie jau daugelį metų sėdi kalėjimas. Valstybės narės tarybos atstovai turintis aktyvių veiksmų tam, kad šalyje prasidėtų uh, dialogas politinis ir būtų padarytas galas nebaudžiamumui. Tai yra būtinos prielaidos taikai, kurios jau ilgus metus trokšta Kongo gyventojai. Pons Kurau dabar kalbės vieną minutę. Kongo demokratinė respublika yra patekusi į sudėtingą politinę krizę kilo grėsmė demokratijai šalyje. Prezidentas Kabila pamėgino škirsti kelią rinkimų kampanijai, kad galėtų pratesti savo kadenciją. Tai yra grubus konstitucijos nuostatų pažeidimas. Ši šalis yra labai svarbi Afrikos valstybė ir mes matome, kad ES jos atžvilgių vykdo nelogišką politiką. ES teikia Kongui paramą vien dėl to, kad joje yra labai daug gamtinių išteklių. Privalome užtikrinti, kad rinkimai būtų surenkti laisvi ir sąžiningi ir kad Kabila nepasiliktų vadovauti šaliai trečiąją kadenciją. Kovotas už žmogaus teisės vangojo neseniai buvo pagrobtas, būtina jam užtikrinti medicinę pagalbą, nes jis sunkiai serga. Ačiū, ponia Gabriel, ačiū, ponia pirmininkė komisarė. Aš E, džiaugiuosi, kad turime skubę rezoliuciją dėl situacijos Demokratinėje Kongo Respublikoje. Keli žodžiai yra svarbus, tai yra labai svarbu Kongo ateičiai. ateičiai. Aš norėčiau pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, dėl rinkimų proceso. Aš reikalauju, kad būtų gyvenintos stebėjimų 11 e, metais e, rekomendacijos būtina, kad prezidentas ir vyriausybė prisimtų savo atsakomybę, kad būtų viešai pas, paskelbta, kad bus laikomasi konstitucijos ir užtikrinant tinkamą rinkimų procesą. Antra, dėl saugumo e, aspektų. Aš e, norėčiau, kad e, būtų saugoma piliečių laisvės. ES ir Afrikos sąjunga turi daryti viską, kad būtų užtikrintas dialogas tarp regiono šalių, kad nebūtų situacija eskaluojama regionių pagrindu. Ačiū. Toliau panas Gerans. Ačiū, ponia pirminkė. Konstituciniai ginčiai, e, konstitucinės nuostatos saugo piliečius, o toks pasitikėjimas konstitucija turi siekti ir lyderius, tačiau kai lyderiai tai ignoruoja, tai tampa problema. Ir atrodo, kad Kongo lyderis nori atidėti rinkimus, kad galėtų pakeisti teisiklės, kad prezidentas galėtų e, užimti postą dar vieną kadenciją. Ar tai yra Kongo Respublikos vidaus reikalas, ar reikia čia aptarti mums? Manau, kad taip, nes Mes stebime e, pokyčius Konge nuo pat pradžių. Demokratinė Kongo Respublika susilaukia ES paramos. E, ir e, kuriant sąlygas, tinkamas sąlygas rinkimams, esame parengę demokratizacijos planų. Pirmininkė, nutraukė kalbėtoją. Toliau Sandra Rodrygės. Ačiū pirmininkė. Rezoliucija yra gana silpna, ji turėtų būti daug detalesnė kai kuriais aspektais ir kalbėti daugiau apie žmogaus teisų pažinėjimą Kongo demokratinėje respublikoje. Parlamentas turėtų patvirtinti priemonės, kad būtų galima E, užbaigti dėlių bendrovų kišimas į konfliktus. Tautų aplinkos programos direktorius yra pasakęs, kad 2 procentai pelno iš e, gamtinių išteklių išgavimo e, Konge panaudojami ginkluotams pajėgoms. Taip pat reikia imtis priemonių, kad būtų uh, sugriežtinti kontraktai dėl kalnakasybos veiklos, kad tie gamtiniai ištekliai būtų išnaudojami e, šalies labui. Saliu žodis ponė Arenai. Ačiū ponė pirmininkė. Pagal Kongo konstituciją. E, rinkimai nuo dabar turėtų įvykti per 90 dienų, kuomet pasibaigs prezidento Kabilos mandatas. E, Kabilos bandymai išlikti poste sukuria nestabilumą aplinką Kongo demokratinėje Respublikoje. Nuo 2015 sausio prasidėjo represijų banga prieš visus opozicijos balsus. Mes reikalaujame, kad šiame tekste, e, kad, šiame tekste, kad Kongo valdžia kiek įmanoma greičiaus sudarytų sąlygas e, laisviems ir skaidriems rinkimams. Raginame Afrikos Sąjungą subūdinti savo vaidmenį, tai yra e, paisyti Afrikos konstitucijos ir paremti e, skaidrius procesus ir numatyti tikslinės sankcijas ir galiausiai kreipėmės į nesutas, kad pratestų Monus komisijos mandatą. Ačiū. Ačiū ir už tai, kad laikėtės pasisakymui numatyto laiko. Dabar e, žodis ponui Prėdai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau akcentuoti būtinybę surenkti e, parlamento ir prezidento rinkimus iki metų pabaigos Demokratinėje Kongo Respublikoje. Tai numatyta konstitucijoje ir manau, kad reikia laikytis tos linijos be jokių nukrypimų prezidentas Kabila e, turi pasirinkti arba konstitucijos laikymasis ir tai reiškia, kad jo kadencija apsiriboja dviem mandatais arba bandyti išlikti valdžia bet kokią kainą. Aš tikiuosi, kad jis pasirinks pirmąją galimybę, tai yra gerbti konstituciją, nes kitaip bijau, kad e, pasikartos Burundžio ar kitų tos šalies scenarius. E, pagunda amžinai likti valdžioje yra ypač neraminantis dalykas. Ačiū. Ačiū. Žodis ponė Kijengė. Vienai minutiai. Ačiū kalbame apie didžiulį iššūkį demokratijai iškilusi Kongė. Šalis turi pademonstruoti, kad paiso savo konstitucijos ir kad tai yra laikytis nuostatos dėl dviej, ne, ne daugiau nei dviejų kadencijų prezidento pas, poste, taip pat surenkti rinkimus laikantis konstitucijoje numatytų terminų. Taip pat raginame šalies valdžią uh, prisiminti apie būtinybę e, e, puoselėti e, spaudos laisvę, taip pat užtikti žodžio laisvę. Žozefo Kabilos kandato pabaiga, jo darbo pabaigimas yra būtina sąlyga užtikrinant Kongo demokratiją. Taip pat raginu nedelsiant paleisti politinius kalinius, kurie e, kur, kurių laisvė turi būti užtikrinta pagal konstitucijos principus. Taip pat viskas toliau turi vykti laikantis kon, Kongo konstitucijos nuostatų. Toliau žodis ponui Nart. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėdami apie Kongo demokratinę respubliką visada susiję, susidarėme su ironiška situacija, nes tai nėra respublika. Tai ginkluotojų pajėgų ir kleptokratijos uh, E, rinkinys. Žinoma, nemanau, kad e, jį apima visą Kongo regioną. Taigi būtent tai yra ironiška. Tai yra nepaprastai ištekliais turtinga šalis, kurioje žmonės gyvena labai skurdžiai pragyvenimo indeksas labai žemas. Maždaug 6 milijardai eurų praeis, pastaraisiais metais skirti padėti šiai šaliai. Reikia rinkimų, reikia užbaigti represijas šalyje prieš civilius gyventojus. Turime užtikrinti, kad kad 8, 9 ir 96 kotonų susitarimo straipsniai būtų įgyvendinti. Taip pat turime nutraukti, ES turi nutraukti pagalbą kol Kongas netaps tikrai demokratiška šalimi ir tikra respublika. Ir dabar žodis ponui Ventai. Ačiū. Nestabili demokratijos žmogaus teisų padėtis demokratinėje Kongo Respublikoje verčia abejoti įvyksiančių rinkimų e, tinkamumu, teisingumu. Galbūt e, tai būtų momentas, kuomet pasibaigtų 19 metų trunkanti kabilos dinastijos valdžia. Tačiau elgesys su opozicijomis jėgomis iliustruoja, kad dabartinis prezidentas daro viską, kad išliktų valdžioje. Milžiniški e, e, gamtiniai ištekliai Kongė taip pat yra korupcijos ir žmogaus teisų pažydinėjimo šaltinis. Jie nėra, ne, netarnauja žmonėms. ES turi daryti spaudimą spaudimą šalies valdžiai kad, ir taip pat rinkimų komisijai, kad opozicija bei pilietinė visuomenė turėtų galimybę įvykdyti laisvus ir sąžiningus rinkimus nepalimo ateityje. Žodis ponui Keli. Ačiū pirmininkė. Prezidentas Kabila Kongo demokratinėje respublikoje yra valdžioje nuo 2001 metų. Ir atrodo, kad jis dar ten nori pasilikti ilgam laikui. Naudojasi įvairiausiais manevrais, e, priemonėmis, kad, tai, kad to pasiektų taikomas šalyje prasidėjo smurto banga. Turime užtikrinti, kad žmonės būtų apginti ir kad kitais metais, kad, kad įvyktų rinkimai. Jei tai neįvyks, nebegalėsime Demokratinės Kongo Respublikos vadinti demokratišką, bendruomenė turėsime ją vadinti nedemokratišką. Šalis turtinga gamtiniais ištekliais ir gaila, kad šalies piliečiai gyvena šitaip skurdžiai. Galiausiai jungtinių tautų žmogaus teisų galiotiniai taip pat turiu, turi tęsti darbą toje šalyje. Ačiū. Ačiū. Dabar bus pasakymai pagal procedūrą. Prašau žodžio, prašau atvykstančių į salę kelti mažiau triukšmo. Ir e, taip pat, kadangi laiko nedaug turime, tai ne visi galės pasakyti. Pirmoji kalbės ponė Pėtir. Pone pirmininkė komisijos nari, norėčiau pritarti šią rezoliuciją turint omenyje, kad padėtis Konge yra labai rimta humanitarnės pagalbos organizacijos vertinimu 7,5 milijonų žmonių šalyje neturi galimybės gauti medicinės paslaugas arba apsirūpinti geriamų vandenių, vaikai nelanko mokyklos, 3 milijonai viduje perkeltos minų yra dėl vykstančių konfliktų, taip pat keli milijonai jau rado prieglapsi kaiminėse šalise. Šiuo metu lapkritį numatyti prezidento ir parlamento rinkimai tikiuosi, kad pradės naujas demokratinės permainas po dešimtmečių, dešimtmetį trukusio nestabilumo ir plėtinio karo ir tokiu būdu galės toliau vykti demokratiniai procesai Konge, ponas Denano. Pane pirmininkė, manau, kad prezidentas Kabilo turėtų apsižvalgyti aplinkui. Afrikoje yra nemažai tokių pavyzdžių, kuomet šalių prezidentai nesilaiko konstitucijos nuostatų ir nori valdyti amžinai. Tokie atvejai yra Burkina Faso, kur žmonės pasipriešino tokiems prezidento ketinimams Kongo turtai turi būti demokratiškai paskirstomi ir tarnauti dabar kenčiantiems šalies žmonėms. Mes e, privalome užtikrinti, kad būtų laikomas apdairumo principo ir kad būtų gerbiamas demokratijos teisės Afrikoje. Ponui Hanui dabar steiksime žodį apibendrinti diskusijos komisijos vardu. Kolegų prašau netriukšmauti salėje. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu pasisveikinti dar kartą su visais. Europos komisija teigiamai vertina galimybę aptarti padėtį žmogaus teisų Kongo demokratinėje Respublikoje ir nekantri laukia parlamento patvirtinsiamos rezoliucijos, kuriame, kurioje įvertinamas pasirengimas busmiems rinkimams ir nerima kelianti žmogaus teisų pagrindinių laisvių padėtis Kongo demokratinėje Respublikoje. Tai yra didžiulė šalis patirianti didžiulio masto iššūkių, ne tik susijusių su skurdu ir saugumu, taip pat ir e, smurto problema lyties pagrindų yra labai rimta. Denis Mukuelė mums apie tai nepaseniausiai kalbėjo. Kongo demokratinė respublika tikrai yra patyrusi nemažai humanitarnių saugumo krizių. Tiek šalies dabartis, tiek ateitis priklauso nuo didžiausio jungtinių tautų istorijoje masto taikos palaikymo operacijos. Manusko paėgos ir toliau yra atsakingos už šalies saugumo užtikrinimą. Nuo 2006 metų šalis padarė šiek tiek pažangos, ekonomika augo, ginkluotos pajėgos šalies rytuose buvo nugalėtos, tačiau dar reikia daug ką nuveikti, kad šalies valdymo institucijos būtų gyvybingos ir veiksmingos. Taigi dabar Kongas pasiekė kritinį lūžio tašką 2016-aisiais numatyti prezidento parlamento rinkimą, tačiau pozicija pilietinė visuomenė baiminasi, kad rinkimai neįvyksta. Dėl būtina pasiekti politinį susitarimą dėl veiksmų ir žingsnių, kurių būtina imtis, kad, bu, kad įvyktų demokratiniai sąžininkai rinkimai pagal šalies konstituciją. Tai e, nereiškia, kad vyriausybė ir opozicija turi sustarti dėl visų šalies problemų sprendimo, tačiau jos bent jau turi susitarti dėl to, dėl pagrindinių rinkimų surinkimo principų. Deja, taikus protestai buvo išvaikyti pasitelkus represinės priemonės šalies saugumo tarnybos yra kaltinamos pažeidinėjimu žmogaus teisių ir e, taip pat teisėsaugos institucijos kai kurių opozicionierių atžvilgių taiko neproporcingas priemonės. Kinšasoje kovo 8 dieną vyko Taip pat atitinkamos protesto akcijos, kuriuose vyriausybė buvo raginama imtis atitinkamų veiksmų, ypač turint omenyje, kad vartojimo kainos šalyje smarkiai išaugo ir žmonės nuo to smarkiai kenčia. Taigi visiems šiems klausimams privalome skirti ypatingą dėmesį. ES daug investavo į Kongo saugumą per humanitarinę pagalbą, todėl mes turime vykdyti prisimtus įsipareigojimus ir vykdėme Kongo atžvilgiu, tačiau teikėme ne tik materialinę pagalbą, diplomatiniais kitais veiksmais mes e, siekiame, kad šalyje įsivyrautų stabilumas ir susitaikymas. Pasirinkome visą apriepinti požiūrį, kurio, kuriame daugiausiai dėmesio skiriame žmogaus teisėms. Glaudžiai bendradarbiavame su jungtinėmis tautomis žmogaus teisų biurų bendruoju ir mes stebime žmogaus teisų padėtį, dedame savo pastangas kovojant su nebaudžiamumu, taip pat remiame konfliktų prevenciją bei saugumo sektoriaus reformą bei e, socialinę ir humanitarinę šalies raidą. Taip pat dalyvaujame šalyje vykstančiame socialinės politikos dialoge. Pabaigai noriu pasakyti, kad e, Kongas galės pakeisti savo politinę kultūrą ir vadovautis e, konstitucijos nuostatomis tik tai e, gerbdamas žmogaus teisės. Tam būtina įsiklausyti į žmonių balsą. ES pasinaudos turimomis priemonėmis, kad tai įvyktų Europos parlamento rezoliucija, todėl yra tvirtinama pačiu tinkamiausiu laiku. O aš savo ruoš noriu padėkoti už ypatingą dėmesį, kurį skiriate mano šiai kalbai. Ačiū. Ačiū e, komisijos nariu, noriu atsiprašyti kolegų vardu dėl šio triukšmo, tačiau salėje yra 751 narys. Ir tai jau savaime šiek tiek trikdo visą darbą. Taigi, turime septynis pasiūlymus dėl rezoliucijų. E, Begėme diskusiją šią temą ir netrukus bus balsuojama. Taigi, netrukus pradėsime balsavimo sesiją. informed...